Guten Morgen, ich begrüße Sie zur Sitzung des Labas rytas. Sveiki susirinkę į Biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Pradėkime. 54 klausimas yra balsavimas dėl kolegos Pirinskio pranešimo dėl Europos investicijų banko 2014 metų ataskaitos. Ar pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Ačiū, ponia pirmininkė. Tiesiog e, trumpas paaiškinimas. Kaip žinote, šis balsavimas buvo atidėtas šiek tiek, kad pasiektume daugiau kompromisų. Iš esmės mums pavyko, taigi tikiuosi ir balsavimas bus sėkmingas. Ačiū. Ačiū. Kolegos Savarma. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jo darbą. Kartais mums atrodo, kad šiek tiek daugiau pastangų būtų galima įdėti. Aš tiesiog noriu priminti mums visiems, kad turime normalias procedūras viskam ir kiekvieną kartą, kai turime pranešimą, reikia laikytis tų nerašytų taisyklių kaip tai darome tradiciškai. Tačiau dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už jo darbą. Ačiū Jums už šios komentarus ir pradėkime balsavimą. O A, nurodoma dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. A konstatuojama dalis už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antras pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Trečias už. Prieš susilaiko, reikia patikrinti. Tikriname. Trečiasis pakeitimas. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmestas. Ketvirtasis pakeitimas už. Dvi dalis už. Prieš susilaiko patvirtinta antroji dalis už prieš susilaiko. Atmesta, man atrodo, bet patikrinkime. Antroji dalis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Vieno balso persvara. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas, bet reikia patikrinti nebuvo aišku. Tikriname, baigiame. Atmesta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas septintasis už. Prieš. Susilaiko. Atmestas aštuntasis už. Prieš. Susilaiko Manau, kad atmestas, bet reikia patikrinti aštuntąjį pakeitimą. Atrodo, dar atėjo daugiau narių. Kažkokios frakcijos vieno balsų per daug. Baigiame tikrinimą. Patvirtinta. Devintas pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas atkrenta, dvyliktas už, prieš susilaiko, manau, kad patvirtintas. Gal patikrinkime dvyliktąjį pakeitimą. Tikriname dvyliktąjį. Ačiū, baigiame. Patvirtintas. Dabar e, dauguma iškesnė 13 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas 14 už, prieš susilaiko atmestas 15 už, prieš susilaiko patvirtintas 16 už, prieš susilaiko atmestas 17 už, prieš susilaiko atmestas. 18 už prieš susilaiko patvirtintas. 19 už prieš susilaiko patvirtintas. 20 už prieš susilaiko patvirtintas. 21 už prieš susilaiko patvirtintas. 22 už prieš susilaiko atmestas. 23 už prieš prieš susilaiko patvirtintas 25 už, prieš susilaiko patvirtintas antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 24 ir 6 atkrenta, 27 už, prieš reikia patikrinti, man atrodo, atmestas Baigiame balsavimą. Atmestas. Aiškiai. Trečias kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 28.9 atkrenta. 30 už. Prieš susilaiko atmestas. 31 už. Prieš susilaiko atmestas. 32 už prieš susilaiko atmestas, pritarta 33 už, prieš susilaiko patvirtintas, 24 už, prieš susilaiko patvirtintas, 35 už, prieš susilaiko patvirtintas, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 36 dvi dalys, pirmoji dalis kas už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko patvirtinta. 37 už prieš susilaiko atmesta. 38 už prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas, bet patikrinkime 38 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 39. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 40. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 42. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Penktas kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 46 čia įtrauktas, 43 už, prieš susilaiko atmestas. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko atmestas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 47 už, prieš susilaiko atmestas. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 48 ir 9 įtraukti. 8 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 50 už, prieš susilaiko patvirtintas 51 už, prieš susilaiko atmestas. 9 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 52 Antras įtrauktas. Dešimtas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 64 įtrauktas. 53 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 54 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 55 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 56 už, prieš, susilaiko atmestas. 57 už, prieš, susilaiko atmestas. 58 reikia patikrinti. 57 tikriname. 57. EPP vienu per daug. Baigiame tikrinti atmestas. Penkiasdešimt aštuntas už, prieš, susilaiko. Manau, kad tą patį daugumą patikrinkime 58. check is over. <clears throat> Baigiame tikrinti. Patvirtintas. Aiškia dauguma. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 59 ir 41 įtraukti, 60 už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas 13 už, prieš susilaiko patvirtintas. 61 įtrauktas, 14 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 62 ir 3 traukti, 15 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 65 ir 70 įtraukti, 66 už, prieš susilaiko patvirtintas, 16 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 67, 8 įtraukti, 69 už, prieš susilaiko patvirtintas. Inta vienas ir kompromisas 9, inta 2 taip pat. Dabar inta 4 už prieš susilaiko patvirtintas, inta 6 už prieš susilaiko. Patikrinkime inta 6 pakeitimą. Man atrodo, kad atmestas. Ačiū. Taip atmestas 16 prieš. Toliau inta kiti įtraukti į kompromisus. Inta 12. Už, prieš. Inta 12. Už, prieš. Patikrinkime. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 14. Už prieš susilaiko patvirtinta inta 15 už, prieš susilaiko patvirtinta inta 16 už, prieš susilaiko patvirtintas inta 17 įtrauktas kompromisus, inta 19 už, prieš susilaiko patvirtintas inta 22 už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau Biudžeto nuomonė. Biudžeto vienas. Už, prieš, susilaiko patrintas. Biudžeto ketvirtas. Už, prieš, susilaiko patrintas. Toliau biudžeto šeštas. Už, prieš, susilaiko patrintas. Biudžeto vienuoliktas. Už, prieš, susilaiko patrintas biudžeto 13 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau ekon pakeitimai. Aštuntas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Ekon keturioliktas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Aštuonioliktas už. Prieš susilaiko. Aštuonioliktas už. Prieš susilaiko atmestas. 21 už prieš susilaiko patvirtintas. Regi nuomonė, šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Regi 13 už, prieš susilaiko patvirtintas. Regi 16, pirmoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau elektroniniu būdu balsavome dėl visos, viso pranešimo projekto. Prašom balsuoti. Ačiū, baigiame. 22 už, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją, labai ačiū. Na kągi mes tęsime balsavimą. Ir toliau balsuosime dėl nuomonės dėl ES veikimo gerinimo remintis Lisabonos sutarties potencialu. Mūsų nuomonės referentas yra Petri Sarvama. Ar norėtum pasisakyti, Petri? Ne. Gerai, tuomet pirmasis pakeitimas. Pirmasis pakeitimas – nuomonės projektas. Pirmasis pakeitimas – kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas – kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas – kas už, Kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. Ketvirtasis, kas už? Kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. Penktasis, kas už? Kas prieš, susilaikė? Patvirtinta. Septintasis, kas už? Kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Su žodiniu pakeitimu, kas prieš, susilaikė? Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad e, atmestas, bet pasitikrinkime. Dvyliktojo pakeitimo antroji dalis. Bal, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. EPP vienu balsu yra per daug. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 13. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 15. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės visais patvirtintis pakeitimais. Balsavimas elektroninis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 25 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, taigi sveikiname pranešėją. So, wir machen, ja. All the colleagues who want to leave now. Na kągi kolegos, tie iš jūsų, kas norite išeiti, prašau netrukšmauti išeinant iš salės, o mes tęsime darbą ir periname prie 56 darbo tvarkės punkto, tai yra prie, specialio, prie specialiosios auditorumo ataskaitos. Pone Kinst atstovauja audito rūmui. Ir mūsų pranešėjas yra ponas Pirinskis. Ponas Kins, pirmiausia, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, gerbėmėjai biudžeto kontrolės komiteto nariai, dėkoju Jums už galimybę pristatyti šį dokumentą. Ir aš norėčiau pas, padėkoti ponui Pirinskijui už tai, kad jisai parengė labai gerą da, dokumentą, tam, kad galima būtų e, tęsti tvarę kaimo vietovių plėtrą, ES valstybės narės bendrai finansuoja įvairias negany, negamybinės investicijas. Mintis yra tokia, kad tos investicijos turėtų prisidėti prie to, kad būtų pasiekiamos agrarinės aplinkosaugos tinkslai, ne, su, ne kiekvienams ūkininkams, kurie investuoja į tai padengiamos yra visos investicijos 100 procentų. Laikotarpį nuo 2007 e, iki 2013 metų e, maždaug 860 milijonų e, eurų buvo skirta šioms investicijoms. Mes padarėme išvadą, kad šios investicijos prisidėjo prie to, kad galima būtų tvariai naudoti žemės ūkio paskirties žemę bet valstybės narės ne, e, ne visuomet veik, e, veiksmingai naudojo lėšas. 71 iš aplankytų projektų prisidėjo prie agrarinės aplinkosaugos tikslų, tačiau mes nustatėme, kad 75 procentų atvejai, e, atvejais skirtos lėšos buvo per didelės, ypač vertinant pagal jų, atsižvelgiant jų veiksmingumą. Dotacijos e, padengia didelę investicijų dalį ir todėl e, e, dotacijų gavėjai ne visuomet nori atsargiai elgtis su šiomis investicijomis. Tačiau mes nenus, nenustatėme, kad, kad buvo sumokėtos lėšos neatsižvelgiant į, į prašymus. Be to valstybės narės ne visuomet atsižvelgia į investicijų generuojamas paramas. Visuose audituotose valstybėse narėse valstybės narės naudoja pačią didžiausią ribą 70, tai 75 procentus. Ir skiriant dotacijas gamybinėms investicijoms dengiama maždaug apie 40 procentų. Mes man, manom, kad uh, E, projektų atrankos procedūra yra neskaidri ir per silpna ir todėl kai kurios valstybės narės e, e, finansavo netinkamas finansuoti išlaidas. Be to, kai kuriais atvejais buvo naudojamos kitos aplinkosaugos programos ir galima būtų pasinaudoti finansavimą pagal šią programą, šias programas keliamomis sinergijomis. Komisija yra atsakinga už tai, kad parama būtų teikiama teisingai valstybėse narėse, bet 2014 metais buvo jau per vėlų, tam, kad galima būtų padėti valstybėms narėms ištaisyti klaidas dar iki laikotarp, auditavimo laikotarpio pabaigos. Be to, Ir mes taip pat atsižvelgėme į naują programavimo laikotarpį 2014-2020 metams. Mes tengiamės išsiaiškinti, ar galima būtų uh, ištaisyti per ankstesnį laikotarpį padarytas klaidas. Ir mes džiaugiamės, kad valstybės narės savo parengtose dokumentuose nurodė, kad jos nori uh, užtikrinti, kad investicijos, negamybinėms investicijoms skirtos dotacijos dėrėtų su kitomis investicijomis uh, ir dotacijomis pagal kitas programas. Ir baigdamas. Uh, Aš norėčiau pasakyti, kad mes manome, kad dar daug ką galima būtų padaryti tam, kad galima būtų geriau pakoreguoti paramos e, teikiamą paramą atsižvelgiant į siekiamus tikslus. Ir mes savo dokumente pateikėme kelias rekomendacijas apie tai, kaip tai galima būtų padaryti. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū pranešėjas, panas Pirinskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti auditorumams, ypač ponai Kinštui, už oficialiai ataskaitą, kuri, man atrodo, yra labai informatyvi ir subalansuota. Norėčiau pabrėžti tris dalykus pranešime ir šiek tiek paaiškinti rekomendacijas kurias pateikė panas Kinšt. Auditas buvo vykdomas nuo 2014 metų Liepos iki 2015 metų balandžio. Jis apėmė valdymo ir kontrolės sistemas susijusias su negamybinėmis investicijomis ir apėmė 28 projektų imti, kurie atspindėjo svarbiausias investicijas keturiose valstybės narėse. Portugalijos, Portugalijoje, Danijoje, Junktinėje karalystėje, daugiausiai Anglijoje ir Italijoje, Pulijos regione. Šios valstybės narės sudaro 80 procentų išlaidų iš e, Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 60 procentų paramos gavėjų prie šioltos priemonės. Man atrodo, kad svarbu pabrėžti tai, ką pasakė auditorumai savo ataskaitoje, būtent tai, kad efektyvi parama gamybinėms investicijoms 71 procentų audito atveju e, rodo, kad buvo prisidėta prie tvaraus žemės ūkio žemės naudojimo. Tai labai svarbu. Landšaftas, bioįvairovė, apsauga ir šiek tiek klaidinamas pavadinimas sakyti negamybės investicijos. Žinoma, jos neduoda pelną, tačiau jos yra labai produktyvios, gernant šiaip žemės ūkį ir apskritai aplinkos kokybę ir gyvenimo kokybę. Ir be to, kas nerima kelia, yra tai, kad išlaidų neefektyvumas, ką pakerta tiek atrankos procedūros valstybės narėse, tiek tolesnis e, tinkamų kriterijų trūkumas, stebėsnos kontrolės trūkumas šių investicijų atžvilgių ir dėl to tokie ir yra rezultatai audito būtent išleidžiama per daug, išleidžiama projektams, kurie nebūtinai yra susijęs su žemės ūkio plėtros prioritetais. Todėl tos rekomendacijos, kurios yra pateiktos darbo dokumente, būtent kalba apie tai. Reikia gerinti sinergijas su kitomis žemės ūkio plėtros priemonėmis, ką paminėjo, man atrodo, panas Kinšt. Taip pat reikia pabrėžti būtinybę komisijai imtis aktyvesnio vaidmens, e, teikiant gairias valstybėms narėms tiek atren, taikant atrankos kriterijus tokioms investicijoms ir tuos patikrinimus, kokius turi vykdyti ar atrankos procedūras, jos turi būti skaidrios, viešos ir veiksmingai tikrinamos dėl atitikties kriterijams. Taip pat yra pateikta rekomendacija prisidėti prie agroaplinkosauginių tikslų stebėsenos ar bent jau įvertinimo 14-20 metais. Atrodo, kad būtent šiose keturiose valstybės narėse, kur yra didžiausia negamybinių investicijų išlaidų, reikia konkretesnių rodiklių ir jie turėtų būti pagrindas ataskaitoms, kurias reikėtų pradėti rengti nuo šių metų birželio mėnesio. Komisija taip pat kviečiame teikti tolesnės gairės ir tokių kriterijų apibrieštis, ypač apibriežti e, kompensacinės tokių investicijų charakteristikas, kad būtų galima objektyviau spręsti, ar per daug išleidžiama ar ne. Taip pat e, valstybės narės raginamos užtikrinti, kad nebūtų viršėjamos išlaidos e, palyginti su panašiomis prekiamis rinkoje, panašiomis kainomis. Ir reikia taikyti panašius kontrolinius dydžius, kontrolinės kainas, su kuriamis reikėtų palyginti išlaidas. Aš toliau jau nebetęsiu, ponia pirminkinė, nes nenoriu užimti per daug laiko, tačiau likusios trys rekomendacijos yra panašios. Todėl aš manau, kad ši specialioji ataskaita kartu su šio komiteto darbu gali prisidėti prie kokybiško tų investicijų programavimo, atrankos vykdymo ir stebėsnos patobulinimo. Ačiū. Ačiū. Iš tiesų, tai labai svarbus pranešimas kuris atskleidžia šokiruojančių dalykų. Labai probleminis. Džiaugiuosi, kad Europos komisijos atstovai pagaliau pasirodė mūsų posėdėje. Ir turiu pasakyti, kad mums iš tikrųjų dar e, reikia su jais aptarti kai kuriuos dalykus. Pone Šmit pirmoji kalbės. Ačiū, pone pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomus klausimas. Aš būčiau labiau kritiškai nusiteikus nei pranešėjas. Reikia prisiminti tai, kad pagalbos ar subsidijų e, lygis yra daug didesnės negamybinėms išlaidoms negu kitoms gamybinėms išlaidoms. Jis siekia e, kartais netgi 100 procentų visų investicijų e, tos keturios minėtos šalis - Portugalija, Danija ir kitos dvi - 7-13 metais 80 procentų investicijų E, negamybinėms e, išlaidom žemės ūkis tie buvo patvirtintos. 20, iš 28 projektų tik penkiuose matome, kad kainos ir efektyvumo santykis yra patenkinamas. Tai sudaro 18 procentų. Pranešime yra pasakyta, kad valstybės narės investicijų lygį e, paprastai rodo pakankamai didelį, pernelyg didelį, o kartais net to nepagrindžia. Mm, pranešėjas sako, kad yra nemažai silpnų vietų atrinkimo procedūrų metu. Jeigu kitas finansavimas netinka, tai būtent dėl to stengiamasi nurodyti tas negamybinės investicijas pernelyg didelės, kad būtų galima finansuoti tos netinkamus kitaip finansuoti projektus. E, Sąnaudos, kaip jau sakiau, yra pernelyg didelės ir dažnai netikrinamos, jos nelyginamos su rinkos kaina. Pranešime be kita ko konstatuojama daug atvejų, kai tos negamybinės investicijos buvo visiškai kitokio pobūdžio, kad jos buvo pakankamai pelningos. Ir šalia tų ne, administracinių nesklandumų matome, kokie sunkumai kyla. Tikiuosi, kad galima bus juos išspręsti ne tik šiuo atveju, bet ir kitose, e, kitose sritise. 2014-2020 metais ir toliau bus tęsiama ši ta pati programa e, skirtos, parama skirta negamybinėms investicijoms. Ir man atrodo, kad audito rūmai čia turėtų tarti savo žodį. Pirminkė, ačiū. Kolega Ali, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu pareikšti, kad džiaugiuosi kolegos Pirinski atliktų darbų. E, Trylik, 17-13 metais 60 milijonų eurų, 860 e, milijonų buvo išleista būtent šioms investicijoms. Ir iš tikrųjų labai svarbu realistinį vertinimą rezultatų pateikti. Audito rūmai vertino taip. Buvo pasakyta, kad tos investicijos, e, negamybinės investicijos padėjo e, tvirtinti žemės ūkio pozicijas, plėtoti žemės ūkį ir buvo sakoma, kad ne visais atvejais jos buvo panaudotos efektyviai. Kai kuriuose valstybėse narėse pernelyg daug buvo tų negamybinių investicijų ir dažnai jos buvo pernelyg didelės ar nepagristos. Buvo pastebėti nesklandumai atrankos e, procedūros metu, nes buvo patvirtinti projektai netlikus išsamausių tikrinimo ir pažeidžiant e, atrankos kriterijus. Tai štai tiek buvo pasakyta ir mes galim pritarti pranešėjo nuomonį, kuri išdėstyta rekomendacijose. Ir iš tikrųjų pranešimas probleminis, kaip jau buvo pasakyta. Mums yra svarbu pateikti siūlymus. Pavyzdžiui, pasiūlyti kitas taisyklės kaimo plėtrai, žemės ūkio plėtrai arba užtikrinti, kad būtų tinkamai pagristos tos išlaidos, užtikrinti didesnį sažiningumą. E, taip pat, kai dėl negamybinių e, investicijų e, projektų atrankos būtina pagerinti atrankos ir stebėsenus procesus. Ir taip pat numatyti specifinius tikslus, kurių reikia siekti ir stebėti, kaip jų siekiama. Ačiū. kolega Torer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti auditorumams už parengtą svarbų pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad vertinimo principai yra pozityvūs, tačiau skaitant pranešimą e, kyla dar tam tikrų klausimų ir kritikos dėl to, kaip taikomi negabiminių investicijų atrankos kriterijai valstybinėse narėse. E, lyginant su kitom aplinkosaugos programom, e, klaustukų iškyla dar daugiau. Ir čia žvelgiu Europos komisiją ir norėčiau paklausti, ar pritarė auditorumų nuomoniai ir kokiu konkrečių priemonių ketinama imtis. Tuo laikotarpiu, kuris uh, seks po to, visa eilė silpnų vietų buvo nurodyta, ne tik skaidrumo trūkumas, ne tik uh, projektų atranka ir jų kriterijai. E, tiek Šiaurės Airijoje, tiek Juntiniai karalystėje, bet taip pat ir Danijoje. Tos problemos buvo paminėtos. E, Italijoje taip pat atrankos kriterijai buvo neaiškus ir gali kilti klausimų dėl Italijos, kad dėl Pulijos regiono. buvo atlikta vidurio laiku, atliktas vidurio laikotarpio vertinimas ir buvo pateiktos teigiamos išvados, o tarpu, kai projektas dar net nebuvo pradėtas. Matome, kad yra ir kitų atvejų, kai projektai neįgyveninti, tai kila klausimas, kaip tokiais atvejais reaguoja Europos komisija. Ar e, nebūna taip, kad kartais nusikalstamos struktūros pasinaudoja tokią situaciją? kokiu priemoniu yra imamasi. E, e, Neįgyventinamos priemonės, konstatuojama, kad rezultatai pozityvus. Ką tai reiškia? Biudžeto kontrolės rytie mums atrodo, kad kyla problemų šiuo atveju. E, galima galbūt kalbėti, kad kokia nors kokios nors vudų apėgos buvo pasitelktos, kad rezultatų buvo, būtų pasiekta, tuo tarpu projektai net nepradėti įgyvendinti kaip tuomet traktuoti tas vidurio laikotarpio peržiūros, teigiamus vertinimus ypač tų peržiūrų. Iš tikrųjų, tie vertinimai yra juoko verti, kyla daugiau klausimų negu atsakymų tokiu atveju. Ir klausimas būtų toks, ką nuveikė Europos komisija, kad atsakomybės imtųsi Italijos administracija šiuo konkrečiu atveju. Turiu klausimų susijusių su kitoms rytim, bet kol kas apsiribosiu uh, šiuo klausimu, labai konkrečiu klausimu, į kurį norėčiau išgirsti irgi labai konkretų atsakymą. Ačiū. Ačiū, kolega Savama. Thank you, Chair. Well, the Chair already used the words. Dėkuoju, e, pirmininkai jau pasakė, kad tai yra šokiruojanti ir tikrai labai probleminė ataskaita. O ponia Šmit labai išsamei mums pakomentavo šios, šio audito išvadas. Ir aš paprašiau žodžio vien dėl to, kad aš apie frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, kad mes ketiname labai, labai įsami išnagrinėti šios ataskaitos išvadas, nes tai yra visiškai neprimtina. Taigi aš asmeniškai noriu pasakyti, kad mes turime labai kritiškai įvertinti tai, kas įvyko. Dėkuoju. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasisakyti. Kai skaitam pranešimą, nedaug kas stebina. Arba tiksliau sakant, tai stebina taip, kad reikėtų peržiūrėti finansinį reglamentą, kur yra pasakyta, kad tokio masto projektai, kai jie nepasiekia tikslų, jie turi būti sustabdomi. Šiuo atveju šita programa taip pat turėtų būti stabdoma. Skaičius turim, tik 18 procentų e, visų investicijų pasiekia tikslus, tad e, mes iš tikrųjų kalbame apie pusę milijardo eurų, kurie ir nėra panaudojami reikiamiems tikslams pasiekti. Manau, kad reikėtų gauti tikslesnę informaciją. Ir taip pat, štai šiek tiek toliau galiu pamatyti, jog nėra jokių įrodymų apie tai, kad Europos komisija būtų sumažinusi kaip nors e, tų lėšų panaudojimą kontroliuoti pradėta taip vėlai, kad naujajam laikotarpiu net sunku pateikti kokias nors išvadas. O man atrodo, klausimai šiuo atveju yra akivaizdus. Ką jūs darote? Kokių veiksmų e, buvo imtasi praeituoju laikotarpiu ir kokie numatomi ateičiai? Aš nežinau, nei vieno nepažįstu mokesčių mokėtojo, kuriam galėčiau pagrysti štai tokio pobūdžio išvadas. Ir tai, kas vyksta čia, yra iš tikrųjų labai rimta situacija. Ir turime padaryti reikiamas išvadas iš to. Kai dėl Europos komisijos vėlgi pateisinimų sunku rasti. Galbūt komisija pati sugebės uh, mums atsakyti į iškilančius klausimus. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Pirinskijui Ponai Kenč, gerbėjai šio komiteto nariai, ponai ir ponios, aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl šios specialiosios audito rūmų ataskaitos, kuri yra susijusi su ES parama negamybinėms investicijoms gyvendinant kaimo plėtros politiką. Bet to norėčiau padėkoti audito rūmoms ir ponui Pirinski už jų išsakytas pastabas ir rekomendacijas, kurios nebejotinai prisidės prie to, kad ES gamybinių investicijų paramos schemos būtų tobulinamos. Investicija e, išnagrinėjo šią ataskaitą ir pritarė auditorumams, kad iš tikrųjų parama neinvesticinėms e, negamybinėms investicijoms prisidėjo prie to, kad būtų pasiektos e, agrarnės aplinkosaugos tikslai, kad būtų gerinama agrarinė ariamas žemės kokybės ir geriau saugomos saugomos teritorijos. Ataskoje taip pat yra nurodytos ir silpnosios vietos. Didžioji dauguma iš jų yra susijusios su valstybių narių valdymu. Komisija atliko savo auditą ir mes taip pat nustatome e, tuos pačius trūkumus. Komisija norėtų pabrėžti, kad valstybės narės privalo vertinti, ar investicinės sąnaudos yra racionalios, ar jos yra pagrystos ir tą reikia daryti atliekant vertinimą ir atranką. Yra numatyta tos referencinės kainos ir da, Taip pat reikia nustatyti atrankos kriterijus, kurie turi būti suformuluoti bendradarbiavant su stebėsinos komitetu ir projektus reikia taip pat reitinguoti pagal jų kokybę. Atsižvelgiant į tai, kad agrarinės aplinkosaugos ir kiti aplinkosaugos tikslai yra labai svarbus, mes įvertinome visas pateiktas rekomendacijas tam, kad galima būtų pagerinti negamybinio investicijų paramos programos veiksmingumą. Taip pat galvojame apie taip, kaip galima būtų prižiūrėti valstybių narių veiksmus, tam, kad galėtume padėti valstybėms narėms ir regionams geriau įgyvendinti e, šią programą 2014-2020 metais. Komisija parengė gairias, kuriuose kalbama apie tai, kaip galima būtų vertinti siūlomos priemonės ir kaip galima būtų tinkamai vertinti klaidų riziką bei nustatyti, ar sąnaudos yra pagrystos. Nustatėme aiškius pagry, e, sąnaudų pagrystumo e, kriterijus. Galvodami apie 2014-2020 metų laikotarpį, mes komisijoje skyrėme ypatingą dėmesį e, tam, ar galima būtų patikrinti ir tinkamai kontroliuoti visų priemonių tikrumą ir pagristumą. Ir mes manome, kad a, mūsų prioritetas komisijoje yra užtikrinti, kad visos viešųjų pirkimų procedūros būtų tinkamos. Mes rengiame mokymus a, vadovaujančių institucijų darbuotojams valstybėse narėse. Taip pat parengėme, kaip minėjau, užsiemės gairias. Stebėsienos ir vertinimo procesas 2014-2020 metais bus patobulintas. Mes turėsime bendrą stebėjimo ir vertinimo sistemą, kuri padės mums stebėti, kaip taikomos priemonės ir padės mums įvertinti, ar uh, siūloma finansuoti, priemo, finansuoti priemonė yra iš tikrųjų reikalingas, išvilgiant į konkrečios vietovės aplinkybės. Ir visas vertinimas, vertima, papildomas vertinimas bus atliekamas ekspost stadijoje. Ir mes manome, kad reikės surasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, ką galima pasiekti stebėjimo, e, vertinimo e, stadijoje, neužkraunant per nedidelės biurokratinės administracinės naštos Europos audito rūmai, kaip ir Europos, nu, nurodė, kad reikia gerinti sinergijas tarp kaimo plėtros priemonių ir kitų programų. Ir mes paprašėme, kad valstybės narės mums pateiktų daugiau informacijos apie tai savo metinėse ataskaitose. Be to komisija atliko kelis atitikties auditus keliose valstybėse narėse tam, kad būtų išsiaiškinta, ar da, sąnaudos atitinka taisyklės. Ir čia mes taip pat nustatėme nemažai priemonių valdymo trūkumų. Mes kai kuriais atvejais pritaikėme korekcijas. Pavyzdžiui, Italijoje tai buvo padaryta. Komisija ir toliau atliks atitikties e, auditus valstybėse narėse pagal nustatytą tokių auditų planą. Mokėjimo agentūros turės atlikti rizikos analizę. Komisija mano, kad teisės pagrindas, kuris bus taikomas 2014-2020 metų programavimo laikotarpiui, yra sustiprintas, nes yra parinktos gairės ir kad mūsų atitikties auditų dėka mes galėsime užtikrinti, kad, e, invest, kad parama negamybinėms investicijoms būtų teikiama tvarkingai. Dėkoju. Dėkoju. Na, neišsisuksite taip paprastai. Norėčiau konkrečiau, konkrečiau išgirsti atsakymus kokiose šalise buvo problemų, kas buvo išieškota, kokios sumos, mes norėtumėm gauti labai tikslę informaciją. Ir taip pat norėtume sužinoti, kodėl komisija tarp 2009 ir 2013 metų komisija įsikišo taip vėlai, kad naujajam laikotarpiu nieko nebevyko, nebepavyko priimti jokių sprendimų. Tad norėtume sužinoti, ką jūs turit omeny, kai sakot, buvo imtasi priemonių. matome, kad susidurėme su nepagristais mokėjimais, kurie pernelyg išpūsti, tad kodėl Europos komisija neregavo, kodėl nepateikė informacijos ar instrukcijų valstybėms narėms, kad jos pasiskaičiuotų kainas, kodėl nepaprašyte, kad būtų sumažintos dalys tų projektų, kur kalbama apie pelną. E, Iš tikrųjų, norėčiau žinoti, ką konkrečiai nuveikėte, nes toks vaizdas susidaro, kad jūs tik e, užsiemėte tos problemos archivavimu. Tad labai detaliai prašom pasakyti, ką nuveikėte. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, ką mes nuveikėme? Pirmiausiai, trijų veiksmų ėmėmės einamųjų laikotarpių. Perengėme specialias gairias E, parengėme visą procedūrą susijusią su atrankos kriterijais. Antra, mes dirbome tam, kad būtų rasti konkretus e, ir veikiantis atsakymai, kad būtų galima nurodyti, kaip tiksliai susiskaičiuoti sąnaudas. Ir trečia, mes surenkėme specifinius mokymus e, valdymo struktūroms valstybių narių nes reikia tam tikrų žinių, e, jeigu norima įsikišti. Pirmiausia, dėl audito. Mūsų audito programa yra pagrista rizikos analizė, kur įvertinama e, kur įvertinamos labiausiai išlaidos. Aišku, kad didesnės išlaidos reiškia ir didesnę riziką. Būtent dėl to mes E, pasiūlėme tokias priemonės, kokias pasiūlėme. Ir paskui, aišku, galbūt reikės tų priemonių, kurios e, e, bus dar platesnio masto. Būtent dėl to mes pradėjome, atlikdami auditą, pradėjome stebėti šitą situaciją. Ir taip pat mes norime, kad būtų ištaisyta finansinė žala prireikus. reikus valstybės narės, kai kurios e, patyrė tos, fin, tos finansinės korekcijos padarinius ir e, artimiausių metų bus ir kitų tokių, kurios turės išspręsti šią problemą ir manau, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, aš galiu tik dar kartą pakartot savo klausimą. Kodėl 2013 metų projektus įvertinote taip vėlai? nes neišėjo padaryti išvadų naujam laikotarpiui. Reikia manyti, kad dabar viskas vyksta taip, kaip įprasta. Kodėl neparaginot valstybių narių sumažinti subsidijuojamų projektų dalį, kur numatomas pelnas? mums reikalingos korekcinės priemonės ir reikalinga labai detali informacija. Aš sutinku vartyti tuos didžiulius kalnus dokumentų, tas storas dokumentų knygas, bet mane domina, kokie konkretūs pasikeitimai buvo įgyvendinti tuo tarpu, ką pasiūlėte. Buvo padaryta daug klaidų, ką padarėte, kad daugiau jos nesikartotų. Ačiū. Alors, je réponds à la... Atsakysiu į klausimą, kodėl šių projektų auditas buvo atliktas vėliau, lyginant su kitais veiksmais, kurių ėmėmės. Rizikos analizė e, buvo susijęta su išlaidų dydžiu. To pobūdžio priemonių atveju būna taip. Išlaidos siekia 860 milijonų eurų tai sudaro mažiau nei 1 procentą visų e, kaimo plėtrai skirtų išlaidų. 0,6 procentų e, siekia tiksliau šis, e, šis skaičius visų kaimo plėtrai skirtų išlaidų. Auditoriai labiau norėjo komisijoje susitelkti prie tų priemonių, kurių finansinė svarba buvo daug didesnė. Ir tik paskui domėjosi mažes, teisinėmis e, problemomis finansinių požiūrių. Būtent tuo remiasi Europos komisijos audito tarnybų tikslai programa. Tai tiek būtų atsakant į klausimą, kodėl. Dabar, aišku, audito procedūras tobuliname ir taikome korekcinės finansinės priemonės tuo pat metu. Galėsiu jums atsiųsti dokumentus su skaičiais vėliau ir lenteles, kur galėsite labai aiškiai pamatyti, ką nuveikė audito tarnybos Europos komisija šio klausimo. Kai dėl tos veiklos, kurios buvo imtasi ir kuri nukreipta į ateitį. Norėčiau pasakyti, kad Mes bent kas mėnesį stengiamės palaikyti ryšių su valstybių narių audito tarnybomis, siekiant išsiaiškinti, kaip programos įgyvendimus, kaip mes tai darome. Mes turime parengę labai aiškias gairias, labai detales gairias. E, jeigu norėtumėte, galėtume pateikti ir jums tas gairias, kaip jau tą esame padarę e, auditorumams. Dienos bėgė galite tas gairias gauti. Tačiau, e, žinant taisyklės, yra būdų e, imtis problemų prevencijos. E, ir jų pavyks ateityje išvengti. Tai dėl to mes įrengėme tokias detalės gairias, kad valstybės narys galėtų žinoti, kaip jos turi elgtis, kad klaidų būtų ateityje išvengta. Ačiū. Pirmininkė. E, dokumentai ir popieriai taip nieko ir neišsprendė iki šiol. Tad mums kyla pagrystas susirūpinimas. Turime konkrečių problemų susijusių su pinigais. Permokėta už paslaugas. Neatsižvelgta į rinkos sąlygas. Taigi negalima taip dirbti. Jūs parengėte dokumentus, juos siuntėte. Tai kaip jūs galite paaiškinti, kodėl tas dokumentas nedavė jokių rezultatų? Kaip aiškinti tai, kad turintas visas gairias tokie dalykai vis tiek galėjo vykti, tai šokiruoja. Tai yra tokie dalykai, kurie neturi vykti su mokesčių mokėtojų pinigais apskritai. Tad norėčiau paklausti, kaip Agri generalinis direktoratas pats savo gali paaiškinti, kodėl vyko tokie dalykai. Be abejo, yra lėšos skirtos kaimo plėtrai. Ir toks vaizdas, kad mastoma, kad tai nėra labai didelės sumos, dėl to net neverta jų tikrinti. E, bet 500 milijonų eurų tai gal ir nėra labai maža suma, nors kartais gal kai, kai kam nors atrodo kitaip. Prašau, atsakykite. Kai dėl pagalbos intensyvumo. Ji e, numatyta valstybių narių. Galime audito būtų tik ekspost situaciją patikrinti ir pasižiūrėti, ar valstybių skirta pagalba yra pagrista. Jeigu tas pagalbos dydis, jos intensyvumas nepagristas, galime taikyti finansinės korekcijos priemonės. Mes tai ir darome. Taip pat nepamirškime, kad čia kalbame apie taip vadinamas e, negamybinės investicijas, jos svarbios aplinkos sauginių požiūrių. Kartais pagalba, jeigu bus numatyta nepakankama, tai tuomet investuotojai gali atsisakyti savo tikslų, kurie svarbus piliečiams ir bendruomeniai apskritai. Taip pat svarbu įvertinti ir tą faktą, kad audito rūmų pranešime yra pasakyta, kad aplinkosaugos tikslai buvo pasiekti Tai juk tikrai svarbu. E, kai dėl finansinių aspektų jie yra taisytini ir mes tai padarysim. Ir tai padarysime imdamiesi finansinės korekcijos priemonių ekspost. Tais atvejais, kai suteikta pagalba buvo pernelyg didelė. Na, o parengę gairias imamės prevencinių priemonių, kad valstybės narės ateityje neskirtų pernelyg didelės pagalbos. Mes šiuo metu tai ir darome ir dabar laikomės dviejų tokių darbo krypčių. Atliekame ekspost kontrolę, gyvendindami auditus, eks e, ante kontrolė atliekama pasitelkiant mūsų parengtas gairias ir dar noriu pakartoti, kad atliekami reikšmingi veiksmai, tobulinant gairias toliau ir padedant valstybėms narėms, konsultuojant jas valstybės narės turi problemų ir vadinasi su jomis reikia dirbti tam, kad būtų galima pasiekti problemos sprendimo. Norėjau paklausti, kiek finansinių korekcijų buvo atlikta šiai programai ir ačiū už Jūsų atsakymą, klausė pirmininkė, sako pirmininkė. Ar galiu dienos bėgims pateikti informaciją? Ačiū. Prašom, kolega Kinst. Yes, use... Ačiū, noriu pasinaudoti apsilankimu šiame komitete. Prieš baigiantis mano kadencijai noriu tarti keletą žodžių, noriu patikoti ponui Pirinžinskijui, kitiems komiteto nariams. Galbūt galėčiau rezumuoti savo įspūdį iš šio audito. Jis buvo valdomas gerų aplinkosaugininkų, bet prastų ekonomistų. Mažai dėmesio buvo skiriama tokiems aspektams kaip ekonomika ir veiksmingumas. Valstybės narėse, kuriuose lankėmėse, matėme, kad žmonės per dvi valandas apibūdino mums pozityvius aplinkosauginius e, rezultatus, tačiau į klausimus, kaip buvo patikrinimas išlaidos e, ar kiti dalykai, tai atrodė, kad kartais mes užduodame klausimus turkų kalba. Taigi ta problema. Mes nustebome, kad jeigu pasirinkome 28 projektus, mažą imti, 7 buvo neteisėti, 3 iš karto buvo neteisėti, nes jie buvo teikiami bendrovėms, kurios negalėjo gauti tokių projektų, o vėliau sužinome, kad, kad kai kurie projektai taip pat buvo netinkamai, nes jo e, to užsienio leidimų neturinčios bendrovės. Toliau, E, moduliavimo klausimas, kaip jūs minėjote pirmininkė. Ar pakankamai buvo padaryta rengiant programas ir skiriant projektus su gražą užtikrinančio pobūdžių ir kitų. Mums buvo keista, kai kuriais akivaizdžiais atvejais paramos gavėjai gavo su šio projektu aišku pelną. Ir dėl, dėl, nors subsidija buvo iki 100 procentų. Buvo tokių atvejų, kai vienoje valstybė narėje, atrodo, Portugalijoje, šimtas procentų lėšų buvo skirta investicijoms pagal keturias priemonės pagal priemonę 214. Ir paramos intensyvumas kartais buvo daugiau negu 100 procentų, tai iš tikrųjų nesąmonė. Ir nors, kaip minėjo komisijos atstovai, šios išlaidos yra maža kaimo plėtros programų dalis. Tai nėra vienintelis kriterijus, kaip padidinti ar sumažinti rizikos profilį Mes radome klaidų, tačiau sterinančių veiksmingumo problemų. Buvo mokama 250 eurų už vieną kubinį metrų, metrą kažkokios sienos. Todėl reikia atsižvelgti ne tik į reikšmingumo aspektus, nors tai ir svarbu, tačiau šiuo atveju ta pati problema Mm, buvo ir per tą priemonę skirtą mokymams. Taigi, audito rezultatai turėtų leisti korekcijas daryti laikotarpio metu. Komisija turėtų būti aktyvesnė stebėsenos veiksmuose Taigi, kai kurie dalykai buvo akivaizdus ir e, juos turėjo pastebėti nebūtinai auditas, bet šiaip stebėsenos sistema. Ir programų rengimo etape jas buvo galima pastebėti. Taigi tiek iš mano pusės ačiū. Ačiū. Aš manau, kad galima įsivaizduoti, kaip mokesčių mokėtojai sureaguos šalise, kurios moka pinigus, tačiau tos šalis, kurios gavo pinigus, taip pat sukrėstos, nes mato, kaip lengva gauti ES pinigų. Jeigu mokėsime tokias sumas, kaip jūs minėjote, už uh, e, gipsą kartono sienas 250 eurų už tam, kvadratinį metrą, tai matome visi, kad pinigai tiesiog švaistami. Nesame to matę jau gana seniai, todėl dėkoju Jums už Jūsų darbą. Ir gaudami pranešimus, specialius pranešimus apie kaimo plėtrą, pastavime gana keistų dalykų, sukrančių dalykų ir todėl mums reikia gerai pasižiūrėti į kaimo plėtrą dar. Tiesiog aš noriu Jūs informuoti apie tai. Noriu padėkoti Jums už gerą bendradarbiavimą, buvo puiku dirbti su Jumis. Jūs puikiai pastarbavote jau kurį laiką. Na, o dabar žodis ponui Pirinskijai galutiniams komentarams. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad e, visi dalyvavę diskusijoje nusipelno mūsų padėkos už už esminius praktinius komentarus. Norėčiau e, dar kartą paminėti, ką sakiau pradžioje. Mums reikia subalansuoto požiūrio į šį pranešimą. Ir norėčiau čia šį teiginį pagrysti dviem skaičiais iš audito rūmo ataskaitos. Viena, buvo nustatyta, kad 21 procentas visų investicijų buvo veiksmingas ir prisidėjo prie tvaraus žemės ūkio žemės panaudojimo, e, pavyzdžiui, landšaftui, bioįvairios apsaugai e, pasiekimo. Kitas skaičius yra tai, kad 75 procentais projektų atveju e, išlaidos buvo nepagristos ir, kaip minėjote, tik tai 80 procentų išlaidų buvo, 18 procentų buvo veiksmingos išlaidų prasme. Taigi, trumpai tariant, turime atvejais su investicijomis, kurios vertinamos kaip žmonių kaip trokštamos, visuomenės vertinamos kaip reikalingos ir kurios buvo panaudotos visiškai nepriimtinai tų, kurie tiesiog baisiai piknaužiavo tomis lėšomis. Vėl trumpai sakant, nereikėtų išmesti kūdikio su nešvariu vandeniu. Turime griežtai reikalauti, kad valstybės narės ir komisijos suprastų, kad negalima rizikos vertinti vien tik tai pagal e, pinigų sumą. Čia aiškiai turime atvejų, atvejų su didžiuliu piknaudžiavimu ir e, rizika yra dėl to didelė, nes investicijos yra trokštamos ir galima lengva pasakyti, kad čia galima uh, uh, užtikrinti gražų landšaftą, gražų vaizdą ir tuomet visi uh, to griebėsi. Nepakanka pasakyti, kad yra piknaudžiavimas, kažkas tai gauna naudos iš to piknaudžiavimo. Ir dėl to visuomenė ir, visuomenė ir kyla nerimavimo dėl korupcijos, nusikaltimų ir panašiai ir panašiai. Todėl aš pritariu jūsų griežtumui dėl to, kad reikėtų pakeisti komisijos požiūrį į tokias investicijas. Požiūris turi būti kitoks reikia suprasti, kad nors sumos galbūt yra santykinai nedidelės, didžiu, rizika yra didžiulė, o poveikis mokesčiai mokėtojų įspūdžiui, kaip išleidžiami pinigai, yra baisus. Ačiū. Labai ačiū už aišku pareiškimą. Baigiame šio klausimo aptarimą. Ir galbūt galėsime grįžti prie kaimo plėtros specialių ataskaitų vėliau. Man atrodo, turėsime to laiko tam po biudžeto įvykdymų patvirtinimu. Baigiame viešą posėdį? Ne, dar vienas klausimas. Klausimas, kuris buvo atidėtas, tai yra nuomonės projektas dėl kovos su korupcija ir tolesniais su Krim rezoliucijos susijusiais veiksmais. Pone Pitera yra čia pranešėja, prašom jums žodis. Licząca na wstępie chciałam podziękować za możliwość podjęcia pracy nad tą opinią. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už tai, kad galėjau renkti šį dokumentą Aš galėjau susipažinti su daugybė įvairiausių dokumentų ir tai buvo motivuojanti patirtis. Taip pat teko susitikti su įvairiausių ES institucijų atstovais. Perskaičiu daugybę įvairiausių parengtų pranešimo ataskaitų nuomonių. Jau daugybę metų kovos su korupcija tema yra nepaprastai aktuali ir Europos parlamente, ir taryboje, ir komisijoje. Aš tiesiog norėčiau pasakyti ir noriu kalbėti teigiamai, pozityviai, kad mes matome, kad Europos parlamento tarybos ir Europos komisijos bendradarbiavimas kovojant su korupcija pastaruoju metu iš esmės pagerėjo. Ir šiandien bendradarbiaujame kur kas veiksmingiau nei tai buvo daroma praeitie. Aš norėčiau kolegos pradėti nuo to, kad organizuotas nusikalstamumas yra labai matomas, bent jūs jis dar darosi vis labiau matomas. Ir todėl mums reikia be abejo drąsiau kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Suprantame, kad e, visuomet bus žmonių, kurie norės e, pasinaudoti viešosios sistemos trūkumais. Ir galvodami apie tai, kokių kovos su sukčiavimu priemonių mums reikia, turime atsižvelgti ir nusikalstamo pasaulio tendencijas. Be to, turėdami galvoje vis globalėjantį pasaulį, turime suprasti, kad šiandien organizuotas nusikalstamumas yra tarp valstybinio pobūdžio, jis yra tarptautinės. Ir todėl kovodami su organizuotų nusikalstamumu taip pat turėtume taikyti tarp valstybinės, tarptautinės priemonės. Turėtume sutelkti visas turimas institucijas visoje ES. Ir mums reikia ES veiksmų planą, kuris padėtų mums geriau kovoti su korupcija. Neturėtume pamiršti ir to, kad visos tos priemonės turėtų taip pat atitikti ir proporcingumo ir subsidiarumo principus. Dar vienas svarbus dalykas tai yra tai, kad turime tinkamai finansuoti visas šias priemonės. Mes kovojame su mokestiniu finansiniu sukčiavimu pagal sutarties 325 straipsnį. Ir Kiekvienais metais rengiama yra ataskaita, kuri yra teikiama Europos parlamentui. Ir šios ataskaitos pirmame punkte yra nurodyta, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi kovoti su bet kokiais veiksmais, kurie daro žalą finansiniams ES interesams. Ir valstybės narės taip pat turėtų sutelkti visas turimas nacionalinės priemonės kovai su šiais reiškiniais. Ir aš manau, kad taryba Europos parlamentas turėtų kuo skubiau susitarti dėl gairių ir teisės aktų skirtų kovai su korupcija. PVM sukčiavimas. Čia mes žinome, kad didžiajame 20 tokia buvo susitarta dėl globalių standartų, kurie turėtų būti taikomi kovojant su mokesčių slėpimu. ES ir taip jau taikome aukšti standartai, bet juos reikėtų realiai taikyti, realiai gerai gyvendinti. Mums reikia veiksmingesnio veiksmų plano. kuris padėtų mums geriau kovoti su tais e, žmonėmis, kurie vykdo finansinius nusikaltimus. Reikia sugriežtinti sankcijas ir baudas. Ir galime tik pasidžiaugti, kad mes pasirašėme susitarimus dėl keitimos informaciją su Monaku, su San Marino, Šveicarija ir Lichtensteinu. Valstybės narės taip pat turėtų dalytis geriausią, geriausią praktiką. Be to, valstybės narės turėtų įgyvendinti nuostatas dėl nusikalstamų būdų įsigyto turto konfiskavimo. Bet čia taip pat reikėtų nepamiršti subsidiarumo principo. Mes manome, kad tai, kad nusikaltelių organizacijos dažnai bendradarbiauja su kitomis finansų sektorėje veikiančiomis įstaigomis. Ir mm, jie turi ryšių e, įvairiais ligmenimis. Ir tos įstaigos dažnai nėra nusikalstamo pobūdžio, bet jos bendradarbiauja su nusikal, nu, nusikaltėliais. Uh, Ir tai yra pakankamai pavojingas reiškinys. Mes taip pat turime direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu. Ir manau, kad mums reikia stiprinti ir pasitikėjimą Europos Sąjungoje. Ir būtų gerai, jei ES galėtų dalyvauti Greko grupėje, Europos tarybos valstybių prieš korupciją grupėje. Ta grupė veikia taryboje nuo 2013 metų. Ir valstybės narės privalo pranešti apie visus pažeidimus. Ir tai reiškia, kad Pagal šią sistemą turėtų būti pranešama apie bet kokias svarbes klaidas administruojant ES lėšas ir galima tik apgailestauti, kad ne visos valstybės narės dar taiko šiuos principus. Reikėtų paraginti valstybės narės. Taip pat ir įgyvendinti informatorių apsaugos programas. Tokios programos kaip Hercule fiskalės ir periklės taip pat yra skirtos tam, kad galima būtų apsaugoti ES finansinius interesus. Ir manau, kad reikia taip pat nepamiršti ir kovos su euro banknotų padirbinėjimu. Kaip minėjau, reikėtų aktyviau kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio organizuotų nusikalstumumu. Europos Sąjungai, Sąjungos tarybai pirmininkau, pirmininkaujančių Niderlandų ir po to pirmininkausiančių Slovakijos ir Maltos trejato programa bus svarbi šiuo klausimu, nes joje yra nurodyta, kad kova su organizuotu nusikalstamumu bus vienas iš jų priori, e, prioritetų. Jie taip pat ketina daugiau dirbti, kuriant Europos prokuratūrą. Dėkoju už galimybę parengti šį dokumentą ir norėčiau priminti Jums, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 16 dienos 12 valandos. Ir aš nekantriai lauksiu visų Jūsų pastabų. Ačiū. Ačiū kolegai už labai tikslų šio klausimo nagrinėjimą. Tai yra klausimas susijęs su ES biudžetu, su kitais ekonomikos sektoriais ir aš manau, kad su vieniems ekonomikos sektoriams yra lengviau gauti lėšas ES negu kitiems. Ponas Balčytis, prašau. Ačiū, germa pirmininkė. Tikrai norėčiau pagirti pranešėjai, kuri gana detaliai išnagrinėjo tam tikrą problematiką, kuri egzistuoja šiandien ES, jeigu kalbam apie kovą su korupcija ir kitus neigiamus reiškinius. Tačiau man atrodo, kad mes galbūt labiau turėtumėm užakcentuoti tuos dalykus, apie kuriuos mes jau kalbam turbūt daugiau negu penki metai. Tai yra informacijos keitimasis iš ES valstybių narių ir pagal tam tikrą informaciją nuo sausio mėnesio 2014 metų valstybės narės jau turėjo nustatyti vidaus taisyklės dėl informavimo apie pažeidimus. Tačiau mes taip pat turime suprasti labai aiškiai, kad pati valstybė narė negali e, su atvirumu kalbėti apie savo valstybėje tam tikrus neigiamus reiškinius ir atsitinka taip, kaip ir yra dabar praktikoje, kad jau eilę metų niekaip mes negauname iš kai kurių valstybių duomenų. Apie gerąją praktiką manau, kad valstybės tikrai noriai dalinasi ir tai yra tam tikras pozityvas tos valstybės atžvilgių, tačiau apie neigiamus pažeidimus, mano supratimu, turėtų vis dėlto nustatyti spės tarnybos. Tai yra jų pagrindinė funkcija ir, ir buvo paminėta, e, galbūt ir ateityje ES prokuroras, bet čia reikės ilgai laukti. Manau, kad mes turim vėl atgal sugrįžti prie diskusijų, kurios buvo prie toj kadencijoje, kad turi būti sukurta tam tikra sistema, duomenų sistema, nėra labai sudėtinga, tą turėtų daryti ES komisija ir pagal kurią turėtų galimybę prieiti ir tų šalių valstybės, e, valstybės esančios spets institucijos ir taip pat Europos komisijos spets institucijos, kurios turėtų kiekvieną dieną nagrinėti e, tam tikrus duomenų e, sistemas, kurios egzistuoja vienoje ir kitoje valstybėje. Dėl Europos tarybos. Liktai Europos taryba įmasi iniciatyvą spręsti kovą su nusikalstamumu, tačiau pati nepateikė jau eilį metų reikimų duomenų ir mes niekaip negalime patvirtinti jų išlaidų ataskaitos. Tai labai gaunasi keistas dalykas. Todėl manau, kad e, iš tikrųjų ateityje mes turime galbi, pradėti galvoti praktiškai ir valstybės narės turi būti prižiūrimos, ne tik tai pačios save turi prižiūrėti, bet turi būti sukurta sistema, kur reikiamos institucijos iš Europos komisijos galėtų pasižiūrėti, kaip yra įgyvendinamas vienas ar kitas projektas, kaip įgyvendinamas žemės ūkio plėtros išlaidos, tai yra kaip yra, ar patvirtintos e, e, sutartys su atitinkamais įgyvendintojais, jos yra teisingos. Tai ačiū. Ja, Ačiū. Daugiau prašymų pasisakyti nebematau. Pone Ulrich iš Olaf, noriu pasakyti. Tiesa, pamiršau pono Valį, jam žodis taip pat. Ateiskite, kolegos, tačiau taip jau išėjo, kad sutapo dviejų mano įsipareigojimų laikas. Ir manau, kad mes biudžeto kontrolės komitete turėtume pabrėžti savo svarbiausius argumentus. Kitaip tariant, turime saugoti ES biudžetą. E, be abejo, svarbu tinkamai naudoti ES lėšas. Gali iškilti vairiausių klausimų dėl subrangos, dėl e, konkursų skelbimo. Ir manau, kad šiuo atžvilgių irgi reikėtų pasistengti nusikaltelėms apsunkinti gyvenimą. Jie dažnai taikos infrastruktūrų sektorių. E, nevyriausybinių organizacijų pranešimai dažnai irgi rodo tą patį, ką mūsų atlikti tyrimai. Nusikaltelėms dažnai pavyksta susidėti į kišenes pakankamai didelės sumas tam. E, Ir kaip žinia, organizuot nusikaltelių vienų nuo kitų neskiria valstybių sienų, sienos jie jų tiesiog nepaiso. Ir be abejo, jeigu nebus keitimos informacija, bus sunku išsiaiškinti sukčiavimo atvejus. Ir PVM sukčiavimo atveju jau turėjome, jeigu nesikeičiama informacija, labai sunku yra rimtai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Tad būtina labiau bendradarbiauti ir ES lygmenių, ir taip pat bendradarbiauti su kitomis pasaulio šalimis. Reikia suprasti, kad yra ryšys tarp korupcijos, organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo. Aš nekartą esu minėjęs šitą Eurodeb pranešimą e, dėl pinigų plovimo. E, yra tokių šalių, tokių kaip Vokietija, Italija, Luksemburgas, kur išplaunama netiek mažai pinigų. Tose šalyse nėra įgyvendintos rekomendacijos, jos pateikė Europos parlamentas ir ES apskritai. Tad didesnis bendradarbiavimas yra būtinas. E, kartais būtina peržengti politinius tikslus e, ar institucinius tikslus. Tiesiog tai yra tokia situacija, kuri tampa nebetoleruotina. Būtina E, atsižvelgti į tai, e, koks darbas buvo nuveiktas ir kokių priemonių imtis, kad mūsų tas mūšis nebūtų beprasmis. Kalbant apie konkretesnius sektorius, e, reikia pasakyti, kad imigracijos kontekste taip pat susidurime su organizuotu nusikalstamumu. Italijoje tai ypač ryškiai matosi. Daug žmonių, kurie atvyksta į mūsų pakrantės būna sutinkami organizuotų nusikaltelių ir jie eksploatuojami atlikti e, prašiausiams darbams už labai menką atlyginimą. Tenka konstatuoti, kad yra tų organizuotų nusikaltelių, kurie naudojasi būtent tokiais metodais, eksploatuoja žmonės, nukreipdami jas į E, prostituciją arba tiesiog liepdami jiems dirbti pačius prašiausius darbus ir mažiausiai apmokamus darbus. E, infrastruktūrų sektorių irgi nusikaltėliai veši. E, rengiami konkursai, viešieji pirkimai ir dažnai egzistuoja tarsi antrinė rinka, kuri labiausiai traukia nusikaltėlius. Subrangos įmonės dažnai Um, išpila pavojingas medžiagas e, ten, kur jų neturi būti. Ir daug šalių net neturi teisės aktų, kurie leistų bausti už tokį elgesį. Čia vėlgi manau, kad yra svarbu paminėti tuos, tą, tą aspektą, kad būtina kovoti su nusikaltimais prieš gamtą. E, liudininkų apsauga, informatorių apsauga irgi turėtų būti mūsų komitetui aktualus klausimas. Ir pranešime apie tai, mano supratimu, reikėtų kalbėti. Tiek būtų mano pastabų, tikiuosi, kad galėsime dar sutikti su pranešėja ir apsikeisti nuomonėmis šiais klausimais. Ir dar reikia daryti viską, kad egzistuojančios priemonės veiktų kuo efektyviau. Ačiū, kolega Toirer. Ponas Toirer, ačiū. Svarbiausius aspektus kolegos jau paminėjau, turiu dar vieną klausimą Europos komisijai. Seniau, e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir kalbant apie tas kovos priemonės, buvo, kalbė, buvo kalbėta jau apie sukčiavimą ir apie baudžiamųjų priemonių taikymą tokiais atvejais. Tačiau pasirodė, kad persekiojimas yra labai diferencijuotas sukčiavimo atveju. Norėčiau paklausti, kokia yra situacija susijusi su Europos prokuratūros kūrimu, nes seniai nieko apie tai nebegirdim. Galbūt, kad mes naujausios informacijos tiesiog neturim. Jeigu šiandien negalite atsakyti tą klausimą, gal galėtumėt pateikti atsakymą raštu, nes mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir mūsų domina, kaip kovoti su pažeidimais šioje svarbioje srityje. Ačiū. Kolegė Ulrich, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai dėl paskutinio klausimo susijusiu su Europos e, prokuratūra, jis domina. Uh, e, ir mūsų buvo pasiekta nemažai pažangos šios rytie, pirmininkaujantis Niderlandai irgi perėmė darbų estafetę ir irgi tęsė darbus, kad būtų kuriama šį prokuratūrą. Turime principinį sustarimą, kuris dar nėra oficialiai paskelbtas, tačiau yra susitarta dėl Europos prokuratūros struktūros, dėl jos kompetencijų srities, dėl tyriamųjų įgaliojimų kuriuos galėtų turėti šį prokuratūrą, galėtų vykdyti tarp valstybinius tyrimus ir dabar vyksta diskusija dėl administracinių ir finansinių aspektų. Taigi darbas vyksta kuriant šią struktūrą, kol kas dėl duomenų apsaugos dar teks diskutuoti ir reikės be abejo e, paskui dar papildomai vertinti visą paketą ir apžiūrėti e, tinkamai, ar visiems jis atrodo primtinas ir ar jam bus pritarta. Pritariu tiems pasisakymams, kur buvo pasakyta, jog reikalingas geresnis bendradarbiavimas tarp įvairių valdžios struktūrų. Na, kalbant apie prokuratūrą ir jos veiksmus, tai bus taip pat labai svarbu, nes kol kas kompetencijos rytis yra pakankamai išskirstytos, suskaldytos. Jeigu norime, kad nacionalinės struktūros ir Europos prokuratūra palaikytų e, sklandžius ryšius būtinai vertinti tą faktą, kad keitimasis informacija čia vaidins esminį vaidmenį. Su Olaf, pavyzdžiui, e, taip pat keičiamasi informacija ir tuo būdu Europos komisija prireikus gali imtis greičiau reikiamų priemonių. Europolas, Europolo atveju buvo nubrėžtos reikiamos gairės teisinga kryptim. Olafas gali atlikti tikrinimus ar vertinimus sąnaudų, remdamas įsvadamąją HITS sistemą, tam tikrą tikslinę sistemą. E, Olafui tai galioja, bet taip pat Europolui ir Eurojustui. Mes manome, kad keitimasis informacija padės pagerinti ryšius tarp įvairių ES struktūrų ir agentūrų. Kai dėl viešųjų pirkimų, mes jau apie tai girdėjom nemažai. Kaip žinia, prieš kurį laiką mes esame pasiūlę pagerintą tam tikrą formulę, tikimės, kad ji padės užtikrinti geresnį procedūrų skaidrumą ir kad sumažės sukčiavimo atveju šių pirkimų srityje. Pirmininkė, dėkoju. Duomenų apsaugos klausimas, norėčiau prie jo sugrįžti. Iš tikrųjų, daug yra kalbama apie pabėgėlius, apie jų padėtį. Tenka konstatuoti, jog jog e, susirima su atvejais, kai Paryžiaus, pavyzdžiui, išpolių organizatoriai pasirodo buvo beturį gal šešis tapatybės dokumentus. Tai yra vienas ir tas pats asmuo ir šalių administracijos nieko apie tai nežinojo. Ar būtų įmanoma pasitelkus naują sistemą užtikrinti, kad duomenimis bus keičiamasi iš tikrųjų tarp valstybių narių ir kad bus išvengta tokių situacijų, kai vienas pilietis turi šešis tapatybės dokumentus. Tai yra labai svarbu siekiant kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Jeigu bus kovojama taip, kaip iki šiol, tai reiškia, kad ir toliau efektyvumo nebus. Toks būtų pirmas mano klausimas. Ar bus siekiama daugiau ar ne? Antras klausimas. Mačiau antrąjį tekstą, kuriame nekalbama apie Olaf Ar ta, tai buvo tiesiog užmiršta, ar ne, ponia Ajala? Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasveikinti kolegę Piterą parengus nuomonės projektą. Tai labai įdomus dokumentas. Iš tikrųjų, kai Krim komitetas bai, vykdė savo darbus, mes matėme, kad esama tam tikros frustracijos. Aš, pavyzdžiui, būčiau norėjusi, kad bendradarbiavimas su Libe komitetu tęstusi ir kad būtų kalbama daug daugiau apie kovos organizuotų nusikalstamumų. Tad svarbu e, turėti reikiamos teisės aktus, kad tai būtų įmanoma. Grįžtu prie teisinės valstybės klausimo. Kol kas viena didžiausių problemų, kurią turim spręsti, yra skirtingos valstybių narių teisinės sistemos. Kai kuriuose valstybėse narėse daromas spaudimas e, teisiniai sistemai. Ir manau, kad apie tai būtina kalbėti. Daroma viskas, kad sumažėtų tų sistemų nepriklausomybė kai kuriuose valstybėse narėse. Tam, kad tos sistemos liktų nepriklausomus, reikėtų didesnės ES paramos. Nes tik taip galime efektyviai kovoti su organizuotais nusikaltėliais reikia, kad nepriklausomos teisinės struktūros turėtų galimybę kovoti su organizuotais nusikaltėliais. Kaip sakė mūsų pirmininkė, yra tam tikro prasto funkcionavimo, kalbant apie keitimąsi informaciją. Nežinau, ar čia visais atvejais kalbama apie duomenų apsaugą. Tiesiog mes kalbame apie keitimąsi informaciją Ir kalbėdami apie baudų išieškojimą jau esame apie tai kalbėję. Dabar reikia keitis, keistis informaciją susijusią su nusikalteliais. E, duomenų apsaugos klausimas irgi neturi būti užmirštas. Dabar trūksta Europinės žvalgybos sistemos. Neturim tokios ES lygmenių. O iš jos Kol kas remiamasi nacionalinių žvalgybos tarnybų duomenimis, tačiau šios tarnybos tarpusavį duomenimis nesikeičia valstybė su valstybė. Tad reikėtų, kad atsirastų reikiamos struktūros europiniais įgaliojimais. Saugumo ir gynybos komitete mes bandome irgi pasisakyti už tai, kad būtų sukurta Europinė žvalgybos sistema. Na ir apibendrinama, norėčiau pasakyti dar štai ką. Dėl pabėgėlių krizės mes vykom praėjusią savaitę į Italiją. Susutikome su misijos žmonėmis ir tuomet mes iš tikrųjų pamatėme, kad prekyba žmonėmis e, kai kam sukrauna didžiulius pelnus. nusikaltėlių organizacijos kovoja tarpusavį be kita ko, kad galėtų užimti didesnę rinkos prekybos žmonėmis dalį. Tai glaudžiai yra susiję ir su terorizmų finansavimu. Nepamirškime, kuo užsima tos nusikaltėlių organizacijos, kam panaudoja pinigus, kuriuos susirenka iš savo veiklos. Tai yra tie dalykai, e, kuriuos turėtume papildomai svarstyti. Jeigu norime išvengti sukčiavimų, korupcijos, turime nepamiršti ir šių dalykų. Ačiū. Pane Ulrich, ačiū. Dėl pirmojo klausimo duomenų apsauga prieš kalėdas po ketverių metų diskusijų mums pavyko sutarti dėl naujo domenų apsaugos reglamento ir direktyvos gyvendinimo srityje. Aišku, kad tai bus atskaitinis e, dydis tolesniems taisyklėms, kurios bus priimtos duomenų apsaugos srityje ir, pavyzdžiui, prokuratūros, Europos prokuratūros srityje. Aišku, visada sunku suderinti duomenų prieinamumą internete su techninėmis priemonės viena vertus ir e, privačios sferos apsaugą kita vertus. Įstatymai ir jurisprudencija e, privatumo apsaugos rytyje yra sunkiai subalansuotini dalykai. Tačiau, aišku, mums gali prireikti tolesnių diskusijų, čia aš sutinku. Dėl Olaf vaidmens ryšim su Europos prokuratūra. Šiuo metu taryboje kol kas nėra disku, sutarimo šio klausimo. Tačiau yra ženklų, kad reglamente bus apibrieštas e, Olafo vaidmen, vaidmuo dėl paramos prokuratūrai ir jos veiklos papildymo, siekiant užtikrinti, kad turėtume veiksmingą e, dernę sistemą, saugančią Europos e, finansinius interesus. Ačiū, terminas pakeitimams yra kovo ketvirta diena, vidurdienis, o balandžio 20 dieną aptarsime e, šios pakeitimus. Ar pranešėjai dar norėtų tarti keletą žodžių? Norėčiau padėkoti už vertingus komentarus. Norėčiau pakomentuoti tai, kodėl neįtraukime migracijos klausimų. Libė komitetas yra daugiau atsakingas šiais klausimais. Ir, e, aišku, yra labiau na, kompetentingas šio klausimo. Na, ši nuomonė aiškiai išdėsto akivaizdžius faktus. Mes žinome, kad korupcija yra blogai, bet tai yra labai sudėtingas reiškinys. Turime užtikrinti, kad nebūtų pakertamos ir demokratinės vertybės. Reikia, kad teisinės valstybės principai galiotų ir veiktų tinkamai. Mums reikia siekti geresnės apsaugos nuo korupcijos neturime visgi pamiršti demokratinių principų. Todėl tai yra sudėtinga problema, nors tikiuosi, kad pavyks ją išspręsti. 2015 metais Graikija gavo 625 milijonus eurų iš pabėgėlių fondo. kaip praėjusią savaitę paskelbė komisija. Galbūt atidžiau reikėtų pasižiūrėti, kas gavo pinigų, tuos pinigus, kurie nuėjo siekiant užtikrinti, kad organizuotas nusikalstamumas nebūtų čia susijęs niekaip. Labai įdomu pastudijuoti būtų tokius e, mokėjimus. Tik baigėme diskusiją šiuo klausimu ir baigėsi viešasis, po, viešoji posėdžio dalis. Toliau e, koordinatorių posėdis 11 val. o iki tol pertrauka.